rezultatą, kaip manau tikė e, komisija, e, komisijos e, narys Barnie ir bus galima čia parlamente vykdyti sutikimo procedūrą ties laikui. Ačiū ministrai Kreitin, diskusija baigta. Kitas darbo atvarkės punktas yra teisės Teisės reikalų komiteto, piliečių laisvių teisingumo vidaus reikalų komiteto vardu pateiktas klausimas dėl Stokholmo programos ir laisvės saugumo ir teisingumo erdvės įgyvendinimo. Diskusiją pradės klausimo autoriai, pirmiausia, ponė Berlingver. Signor Presidente, e il programma di Stoccolma. Pone pirmininkė, Stokholmo programa patvirtinta Europos taryboje 2010 metais yra skirta tam, kad būtų numatyti tikslai, kurios reikia pasiekti iki programos pabaigos 2014 metais. Parlamentas du kartus yra išsakę savo poziciją 2009 metų lapkričio rezoliucijoje ir 10 metų lapkričio rezoliucijose. Komisija parengė veiksmų planą. Dabar Stokholmo programos e, ciklas yra įpusėjęs e, e, teisės reikalų, piliečių laisvių ir konstitucijų reikalų komitetas nusprendė įvertinti pasiektą pažangą, kad būtų galima nustatyti, ką dar reikia padaryti. Turiu klausimą komisijai ir tarybai. Klausimas komisijai. Pagrindinė mūsų klausimai, kurio atsakoma žodžiu motivacija, buvo atkreipti dėmesį į konkretaus Europos taisyklių gyvenimo problemą. Mes sukūrėme tam tikrą e, teisės bagažą, kuri yra, kuris yra labai nemažas ir yra gana svarbus, siekiant užtikrinti teisų ir teisės integraciją. Tačiau rezultatų vertinimas ne tik reiškia, kad išvardėjamos patvirtintos priemonės. Ne tai išvardyti, kas yra įrašyta įstatymų knygose. Ne. Klausimas yra apie tai, ar piliečiai supranta tuos naujus pokyčius, nes tik nedidelė teisės dalis pasiekia piliečius. Ir tai gali pakirsti ir sumenkinti mūsų pastangas, nes tai neleidžia piliečiams pasinaudoti savo teisėmis. O mes turime padidinti savo pastangas, kad pasiektume visuomeniai konkretų rezultatą. Per vidutinę laikotarpio peržiūrą norėtume, kad komisija ir taryba pateiktų savo atsakymus Dėl tų priežasčių, kurios mums duoda tuos rezultatus daugybę teisės aktų, tačiau praktinės naudos mažai. Ir jeigu galės, apsvartysime visi tas priežastis, galbūt galėsime imtis kažkokiu veiksmu, nes mūsų kaip teisės aktų leidėjo susirūpinimas yra susijęs su tuo, kad mes turime E, leistume teisės aktus, tačiau valdymui reikia, kad tos taisyklės duotų rezultatus. Europoje tiek teisės aktų leidėjai, tiek vykdomoji valdžia turi e, iniciatyvos teisę. E, taigi tai yra proceso pradžia, o bloga pradžia gali pakirsti mūsų teisės veiksmingumą. Todėl mes ir prašome, kad būtų atliktas tyrimas ir norėtume suprasti, geriau, kodėl, kam mes kūrėme Stokholmo programą ir kokius rezultatus norime pasiekti. Ačiū kolegai Belinger, dabar ponas Lopes Aguilar. Stokholmo programa buvo patvirtinta 2009 m. gruodžio mėnesį. Jos tikslas buvo įvertinti pažangą programai įpusėjus. Taigi mes norime, kad būtų pateiktas atsakymas į du klausimus, kokie rezultatai pasiekti įgyvendinant programą ir antra, kokie yra svarbiausi elementai, kurie galėtų um, leisti pratesti šią programą po 14 metų. Žinoma, mes pasakime saugumo ir teisingumo erdvę, e, tačiau kas iš tikrųjų pasiekta? Procedūrinių teisų, procesinių teisę, įtariamųjų ir e, aukų teisų gyvendinime. Tačiau kol kas dar toli gražu ne viskas yra įgyvendinta, įgyvendinant pagrindinės laisvės. Kopenhagos teismas kelia reikalavimus Europos Sąjungai. E, pagal Kopenhagos sutartį keliami įvairūs reikalavimai, kad taptume Europos Sąjungos nare, tačiau tapus nare tarsi tie reikalavimai sumenkėja. Turime duomenų apsaugos paketą, kuris yra ambicingas, e, mes jį rengėme, tačiau jo dar iki galo nepatvirtiname. Turime įvairių iššūkių, netgi žengiami žingsniai atgal kai kuriuose valstybės narėse, vėl keliamas e, sienos tarp valstybių, e, kurios neleidžia žmonėms pasinaudoti judėjimo laisvę. Taigi, e, pažanga laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje, užtikrinant didesnę apsaugą ES piliečiams, turint galvoje varius kylančius iššūkius. E, matome, kad plinta populizmas, kuris taip pat yra iššūkis pamatiniams ES principams. Todėl e, ir kyla klausimas dėl Stokholmo programos ateities. Ką galima padaryti, kad E, po penkerių metų Stalomo programos būtų tęsiamas darbas. Kokią programą vėliau galėtume patvirtinti, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekta esminė pažanga pagal Lisabonos sutartį. Jau praėjo trys metai po Stokholmo e, ir Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir mums reikia sprendimų, kurie užtikrintų labiau e, priečių laisvės. Netgi pagrindinių laisvių agentūra, kurią turime, neleidžia geriau bendradarbiauti policijai bandžiamosios teisės srityje. Tai yra svarbu, nes čia kalbam apie ES projekto patikimumą. Man atrodo, kad paskutinė galimybė dabar yra pateikti atsakymą dėl piliečių teisų. Jeigu mes negalėsime atsakyti į tą klausimą, tai gali, kitą kartą gali būti per vėlu. Ačiū ponui Lopes Agiral. Agilar, dabar ponas Kasinė, 3 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Man taip pat kyla klausimas, koks yra šio klausimo tikslas ir prasmė. Mes kalbame apie pranešimą savo iniciatyvą, po to, kai pateikė savo klausimą minėti trys komitetai, remintis darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnių. Šie trys komitetai jau yra pateikę rezoliucijos projektą E, buvo pateikę 2009 metais dar prieš e, e, įsigaliojant Lisabono sutarčiai. Ir kalbam, ten buvo kalbama apie 51 straipsnį ir jo taikymą. Tai parodo, koks svarbus yra šis klausimas. Stokholmo programa yra susijusi su Europos sąjungos tre, sąrangos trečiuoju ramščiu. Ir, E, siekiama e, demok, užtikrinti demokratijos principus ir demokratinio, demokratinio suverenumo principus e, valstybėms narėms, didinant, stiprinant jų veiksmus ir galias būtent tame toje srityje, kuri mums labai rūpi, tai yra laisvė saugumo ir teisingumo erdvė. Ir kyla klausimas, kokį poveikį mūsų e, rezoliucija padarė per tuos trejetą metų ir ką, ko komisija pasiekė, ką dar reikia padaryti, kokiu dar kliūčių iškilo ir kaip tas kliūtis reikia įveikti. Netrukus įvyks uh, E, rinkimai į Europos parlamentą, yra, esame e, tiek ekonominėje krizėje, tiek ir pasitikėjimo Europos Sąjunga krizėje. Ir reikia konstatuoti, kad visose valstybėse narėse, renkant e, Europos parlamento narius, rinkėjų aktyvumas nuolat mažėjo tiek senosiose valstybėse narėse, tiek ir tose, kurios e, prisijungia prie mūsų e, po e, socialistinio lagerio žlugimo. Reikia pasakyti, jog e, tai yra sudėtinga problema, mums reikia didinti piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Yra labai dažnai kalbama šiame kontekste apie vyriausybių politikos peržiūrą ir dabar kalbame apie tai, ar Europai reikia sakyti taip ar ne. Ir labai svarbu parodyti piliečiams konkrečius mūsų darbo rezultatus. Ir jeigu mes teigiame, kad laisvės saugumo ir teisingumo e, elementai yra pačios didžiausios, esmingiausios vertybės, tuomet reikia išaiškinti, kuo jos yra, kokią naudą jos duoda mūsų piliečių gyvenimui. Ir kaipgi e, e, buvo siekiamos Stokholmo programos tikslų ir komisija ketina kaip nors skatinti ir didinti piliečių pasitikėjimą demokratijos vertybėmis E, remiantis Lisabono sutarties 11 straipsnių. Ir kokie, kokie yra komisijos e, ketinimai e, toliau stiprinti Europos sąrangą. Dėkoju dabar ponė Kreiton, tarybos atstovė. Micro, no. Aš esu dėkinga parlamentui už galimybę įvertinti Stokholmo programos įgyvendinimą. Jūsų klausimas yra labai platus. Ir kadangi turime ribotą laiką, aš galėsiu pateikti ribotą atsakymą. Nepaisant to, aš tikiuosi, kad bus aišku, kad mes pasiekėme ir toliau darome žymę pažangą šioje srityje. E, taryba e, atliko įvertinimą šios programos, o ministrų diskusija e, buvo paremta Kipro pirmininkavimo parengta apžvalga. Buvo įvertinta pažanga visose srityse, kuriai e, prieglopščio, migracijos, civilinės ir baudžiamosios teisės, civilinės apsaugos ir kitose srityse. Tai buvo atsakymas į Europos tai-, vadovų tarybos prašymą, kai patvirtino programą, kad būtų atlikta vidutinė laikotarpio peržiūra. Kipras e, sureagavo į tarybos prašymą ir e, pažymėjo, kad diskusija taryboje parodė pasitenkinimą programos pažanga ir patvirtino, kad reikia tęsti darbą dėl tų elementų programos, kurie dar likę tam, kad galėtume piliečiams užtikrinti laisvę saugumo ir teisingumo erdvę. Programos e, vertingumas buvo taip pat pabrėžtas e, ne vienos delegacijos. Tarybos diskusija leido ministrams pakartoti savo atsidavimą tam, kad būtų siekiama toliau balanso dėl saugumo ir e, individų teisų apsaugos. Negaliu pateikti viso visų priemonių, dėl kurių sutarta 20 metų sąrašo, tačiau norėčiau pabrėžti keletą prieglopščio ir migracijos srityje priemonės susijusios su bendra Europos prieglopščio sistema yra baigiamas renkti, o Europos prieglopščio paramos biuras jau pradėjo veikti. Bendra Europos Sąjungos e, perkelimo programa patvirtinta, kitos programos ir toliau e, kūriamos, kad trečių šalių e, piliečiai galėtų gyventi Europos Sąjungoje ir dirbti. Dėl konkrečių operatyvinių sistemų, tai vizos, e, vizų operatyvinė sistema, informacinė sistema pradėjo veikti, SAS2, e, SIS2 e, pradėjo veikti praėjusį balandį. Teisingumo srityje direktyva dėl minimalių standartų dėl nusikaltimo aukų apsaugos yra patvirtinta, o reglamentas dėl tarpusavio pripažinimo dėl apsaugos priemonių civilinėse bylose taip pat sutarta. Dėl kitų saugumo priemonių patvirtinta ne viena svarbi direktyva, tai yra priemonės dėl geresnės apsaugos nuo kibernetinių antpolių, e, dėl e, vaikų seksualinio išnaudojimo internete e, ribojimo, taip pat aukų apsaugos direktyva dėl kovos su prekyba žmonėmis. Apskritai taryba mano, kad dabar daugiau dėmesio reikia skirti įgyvendinti teisės aktus kurie yra patvirtinti ir užtikrinti, kad tos priemonės, kurios jau, dėl kurių jau sutarta, veiktų iki galo. Kai dėl institucinės sąrangos taryba mano, kad įprastinės teisėkuros procedūros taikymas veikia gerai ir tai sustiprina abiejų institucijų e, darbą siekiant, kad būtų užbaigta laisvės saugumo ir teisingumo erdvė. Sukurtos priemonės pagal Lisabonos sutartį jau parodė, kad jos yra naudingos. Nuolatinis komitetas taryboje uh, užtikrina bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje ir dėl kitų priemonių, o solidarumo nuostata ateityje padės uh, tą bendradarbiavimą stiprinti. Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimas ir to, taip pat prisideda prie gero koordinavimo kuomet teisingumo politikoje yra išorės dimensija. Taigi, apskritai galime su tam tikrų pasitenkinimu vertinti tai, kas pasiekta gyvenant pro, Stokholmo programą, tačiau mes neturime susitaikyti su to, kas pasiekta. Tai aišku netaikytina nei tarybai, nei parlamentui. Manau, kad abie institucijos turi pademonstruoti praktikoje savo atsidavimą tam, kad būtų siekiama greitos na, pažangos įgyvendinant likusią programos dalį ir siekti bendro tikslo, užtikrinant laisvą, saugę ir teisingą Europą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ministrei Kreiton. Dabar žodis komisijos nariui. Ačiū, norėčiau padėkoti klausimus uždavusiems nariams. Kadangi buvo klausima ne tik tai apie tai, kas padaryta gyvenę Stokholmo programą, buvo norima sužinoti, kokių kliučių kilo gyvenant programą. Priemiau domintą e, tai, ką sakė ponas Berlinger. Žinoma, sąrašą turėti gerai, kalbant apie tai, e, kurios programos dalis gerai gyventos. Aš savo, pavyzdžiui, e, šalį gerai pažįstu. Uh, E, šalis prisijungė prie Šengeno ir 27-aisiais. E, ir dabar iš Maltos į Stokholmą galime nuvykti pakeliui nekarto niekur nesustoję. Kai apie tai pagalvoju, uh, Galvoju, koks neįtikėtinas e, pasiekimas ES e, dėka sienos, kurios e, anksčiau sukėlė tiek daug vaidų, kaip pavyzdžiui siena tarp Lenkijos, Vokietijos ir kitas. Dabar tai yra linijos žemėlapyje. Tai apčiuopiamas pažangos pavyzdys. Kliučių e, sumažėjo, bet nereiškia, kad jų nebėra. Viena kliučių buvo paminėta. Pono Lopes Aguilar. Stiprėja nacionalistų balsai norima sukurti kliūčių asmenims laisvai judėti dėl vienos ar kitos priežasties. Šengeno sistema man yra esminis dalykas, kuriuo mes turėtume didžiuotis. Dėl to visada turime labai stengtis, kad įgyvendinant programą nekiltų jokių kliūčių. E, mano manimu, mūsų pasiekimai turėtų būti toliau e, tie vaisiai, kuriais naudotųsi kitos kartos, ateinančios kartos. Aš norėčiau padėkoti visiems e, parlamento nariams, kurie pateikė savo žodinį klausimą dėl Stokholmo programos. Ponui Tajani galiu pasakyti, kad jūs E, pabrėžėte, jog Europos integracijos projekto e, centras yra būtent pilietis. Iš tiesų, komisija prieš keletą metų ėmėsi e, atitinkamų žingsnių, kad tai būtų, tai, tai būtų atsižvelgiama nuolant. Aš noriu atsiprašyti ir už ponę Redin, kuri negalėjo čia atvykti. Ir ponia Malstrum e, galėjo diskutuoti Libe komitete dėl e, Stokholmo programos e, pasiekimų. Ir turiu pasakyti, kad civilinės teisės rytyje buvo pasiekta tikrai labai didelės pažangos. Ir, ir nu, remiamasi principų teisė, teisingumas ir augimas. E, Mes, pavyzdžiui, Briuselio, reglamentu Briuselis vienas e, atsisakėme sudėtingų ir brangių teisinių procedūrų, taip pat buvo parengtas e, e, nemokumo paketas, tai yra tam tikrų teisės aktų paketas, kuriuo reglamentuojamos e, e, e, įmonių, reglamentuojamos įmonių bankroto procedūros, taip stengiantis išsaugoti darbo vietas. Taip pat e, stengiamasi įvairiais teisės aktais užtikrinti deramą teis, e, e, asmenų, apsaugą, te, asmenų duomenų apsaugą, taip pat kovoti su e, nusikaltimais. Baudžiamosios teisės srityje atitinkamą direktyvą esame priėmę e, dėl. E, E, liudininkų apsaugos, taip pat e, dėl e, nusikaltimo aukų apsaugos, taip pat procesinės teisės yra stiprinamos įgyvendinant direktyvą dėl asmenų teisės į informaciją ir vertimą, taip pat asmenų parama į civilinės ir baudžiamosios, civilinių ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo metu. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už tas bendras pastangas, už e, rengiant minėtas direktyvas ir kitus teisės aktus. Mm, pavyzdžiui, kai kalbame apie asmenų galimybę pasinaudoti advokatų paslaugomis, mes žinome, kad šios nuostatos iki tol buvo įgyvendinamos labai skirtingai valstybėse narėse. E, taip pat komisija savo pasiūlymais e, teikia, te, e, saugo ES finansinius interesus, e, te, e, įvesdama tam tikras baudžiamosios teisės nuostatas, siekiant bendrų Europos tikslų ir komisija ir toliau dirbs šią linkmę. Europos e, pilietis yra esminis mūsų e, e, integracinio proceso elementas ir subjektas. Mes esame parengę atitinkamą ataskaitą dėl ES piliečių teisų ir taip pat dėl vyrų ir moterų lygių teisų. Komisija žengia dar toliau už, Europos, už atsiprašau, Stokholmo programos ribų. Mes norime parengti strateginės gairias kurios neturėtų būti mūsų e, veiksmų pabaiga. Pavyzdžiui, 2013 kovo mėnesį komisija e, pateikė ES e, teisingumo, tam tikras gailės dėl ES bendros teisingumo sistemos, stengiantis užtikrinti tinkamų ir e, e, naudingų ir skaidrių duomenų e, mainus visose valstybėse narėse. Aš turiu pasakyti, jog tai tikrai geras žingsnis. Vidaus reikalų srityje mes E, priemėme nuostatas dėl e, e, bendrų veiksmų ginant asmenų teisės, tai yra asmenų, kurie yra, pavyzdžiui, persekiojami ir taip pat E, yra toliau reglamentuojamas e, vizų e, režimo, toliau nustatomos vizos režimo nuostatos ir taisyklės, stengiantis palengvinti asmenų judėjimą Šengeno erdvėje, taip pat Šengeno erdvės geresnės stebėsenos nuostatų įgyvendinimas. Ir Taip pat labai svarbus dalykas yra Frontex agentūrai suteikiamas naujas mandatas siekiant e, sustiprinti jos e, veiksmingumą, taip pat siūlomas naujas, nauji įgaliojimai Europolo agentūrai. E, turime ir parengę vidinę saugum, vidaus saugumo strategiją terorizmo finansavimo, e, kova su terorizmo finansavimu, bendradarbiaujant su jungtinėmis valstijomis ir e, kovų, e, nuostatos susijusios su kova su pedofilija ir su kitais nusikaltimais Taip pat vyko išsamios diskusijos įvairiomis valstybėmis narėmis šiais klausimais ir pasiekėme pažangos liberalizuojant vizų režimą. Taip pat pateikėme pasiūlymų dėl studentų ir mokslininkų mainų, e, tai yra studentų ir mokslininkų atvykstančių ES iš trečiųjų šalių. Taip pat vyko diskusijos dėl šeim, e, šeimos e, narių e, suvedimo, tai yra šeimos narių, asmenų galimybės pasikviesti šeimos narius iš trečiųjų šalių. Taip pat e, yra sprendžiami klausimai susiję su e, internetinėmis atakomis ir e, kitais skaitmeniniais nusikaltimais nukreiptais prieš Europos Sąjungą. Yra sprendžiami įvairūs klausimai susiję ir su tais aspektais, kurie anksčiau buvo laikomi nacionaliniais, grinai nacionaliniais klausimais. E, tačiau po Lisabonos sutarties įgaliojimo atsirado daugiau galimybių pateikti e, pasiūlymų, e, kurie būtų svarbus ir valstybėms narėms nacionalinių lygmenių spręsti, spręsti tos klausimus ES lygių. Kaip E, ponas e, pir, pirmininkas Baroso praėjusiu metu rugsėjo mėnesį pateikė įvairių, e, įvai, įvairias, įvairių instrumentų rinkinį E, kuris, e, tie instrumentai turėtų e, mums daryti didesnės galimybės, kurti naują mechanizmą, kuris leistų ES ir toliau atlikti labai aktyvų vaidmenį, sprendžiant visus tos su teisingumu, laisvė ir saugumu, saugumu susijusius klausimus. Svievka. Dėkuoju dabar kolega Svievka, trys minutės. Ačiū. Kolegos, pirmininkė, komisarė, prieš e, tris e, metus e, kurdami Stokholmo programą, išsame programą, žinojome, kad planas ambicingas, pavyzdžiui, įvairios teisėkuros iniciatyvos įvairiose sritise, tai bus sunku įgyvendinti. 27 valstybės narės turi savo teisės aktus ir aišku, nelengva yra užtikrinti asmenų judėjimo laisvę jų laisvę apsirinkti, kur dirbti, gyventi. Tai sudėtingas darbas, kalbas, kalbant apie Romą 3, kalbant apie paveldėjimo teisę. Visose e, šiuose sritėse pasi, e, pasiekimai e, džiugina, nes tai teikia pridėtinės vertės ar mūsų piliečiams ir įmonėms veikiančioms tarp valstybinių lygmenių. Dalyvavau darbo e, posėdžiuose ir e, žinau, nepaisant visų pastangų, daugelis projektų trunka e, mėnesius, metus ir tikiuosi, kad įgyvendinti projektai bus naudojami praktoje piliečių labui, nes kartais mūsų piliečiai patenka į sudėtingas gyvenimo situacijas. Ir tie, kas e, e, dirba teisingumo srityje, turi e, žinoti ir taikyti naujus reglamentus dėl ištokų paveldėjimo, turi taikyti kitas teisinės nuostatas. Kaip teisės komiteto narys nekarta esu sakęs, kad įstatymai ne visada taikomi. Kaip tik tai todėl mūsų komitetas remia mokymus teisininkams, teisėjams. Siekiame, kad būtų ir informaciniai veiksmai skirti piliečiams. Turėtumėm atviriau komunikuoti, remti sprendimus, kurie yra numatyti Europos Sąjungos teisėje. Nepaisant nebejotinos pažangos, Europos parlamente tebe laukiame uh, E, daugiau projektų susijusių su abipusiu pripažinimu civilinių dokumentų, e, kitų. Mm, jau daug metų e, žinome, kad kalbant apie teisė, kurios darbo laisvės saugumo teisingumo erdvėje, net pasibaigs Stokholmo programa. Europos teisė seks paskui pilietį, paskui problemas, su, su kuriuom susi, susidarė piliečiai. Žinoma, ES daug kas padaryta, bet dar ne viskas. Negalime užmigti ant laurų. Europos komisija nesenai paskelbė iniciatyvą skirtą Europos piliečių teisėms stiprinti, tai e, rodo, kokiu žingsniu toliau reikia imtis. Kaip tik tai todėl, ir jau to baigsiu pirmininkė, ir kaip tik tai todėl atrodo, kad kalbantysis buvo išjungtas. Antros minutės, ponas Gerėjas Salom. Ačiū pirmininkė. Bet kokios politinės sistemos ar projekto legitimumas priklauso nuo rezultatų, kurie pagerina žmonių kasdienį gyvenimą perspektyvas. Tai žinoma priklauso ir nuo to, kokių vertybių laikosi piliečiai nuo ES vertybių. Ir žinome, kad dabar ES nėra gerų rezultatų, kai kalba eina apie ekonomikos saugimą, e, užimtumą, viešą politiką skirtą piliečiams. Na, o kaipgi yra su vertybėm? ES politinis projektas grindžiamas laisvę, solidarumu piliečių teisų e, gerbimu. Ir pagrindinė vertybė yra toks jausmas, kad priklausai bendram politiniam teritoriniam projektui, esi jo dalis. Netrukus minėsime trečiasią Stokholmo programos metinės. Komisijos narys ir tarybos pirmininkė pažymėjo padarytą pažangą, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į tris rytis, e, kur yra problemų. Pirmoji rytis - laisvas judėjimas. Komisijos narys sakė, jog dabar galima iš Maltos nuvykti į Stokholmą be sustojimo, be jokių kliučių laisvam judėjimui. Bet uh, Turbūt taip yra todėl, kad jam neteko pastaruoju metu kirsti Vokietijos Danijos sienos arba jeigu nevyko iš Rytų Europos į Jungtinę karalystę, nes ir čia jis susiturtų su laisvo judėjimo kliūtėm. Žinome, jog yra kon konfliktas tarp tarybos ir parlamento dėl Šengeno ir dvies. Ir tai e, nelabai gerai atsiliepia Šengeno ir viesukurtom laisvėm. E, kalbant apie skaidrumą, prieigą prie e, dokumentų. Taip pat e, dar yra e, ką veikti. Parlamentas pateikė klausimą žodžiu dėl piliečių laisvės, dėl aklavietės susijusios su konvencija. Na, o kalbant apie Teisingumo teismo sprendimą, tai raginčiau geriau ginti piliečių teisės. Ačiū dabar ponia Vikstram, dvi minutės. Ačiū ponia pirmininkė. Kirpiamasis komisarė Borg. Yra puiku, kad galime apsvarstyti su jumis šiandieną šią svarbę temą. Stokholmo programa sutelkta į atviros Europos siekį ir jos centre yra mūsų piliečiai. Dabar reikia įvertinti, kaip buvo įgyvendinama ši programa, kas buvo gerai ir ką dar reikia keisti, kad programa būtų tikrai sėkminga. E, konstatuojama, kad e, turime sukurti bendrą prieglopščio teikimo sistemą ir panašu, kad tai mums pavyko. ES valstybės, e, valstybių ekonomika teko tikrai didžiulė našta ir didelis stresas dėl krizės. Dėl to mums reikia džiaugtis tuo, kas pasiekta. Tai yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė ir solidarumu tarp valstybių narių įgyvendinant programą. Programoje taip pat yra rašoma, kad reikia intensyvinti veiksmus e, e, įkūrent pabėgėlius. Tačiau čia mes dar turime labai daug nuveikti kadangi ES esančių pabėgėlių skaičius yra gerokai mažesnis negu tų e, e, kitose pasaulio regionuose, e, į kitus pasaulio regionus atvykstančius pabėgėlių skaičius. Aš e, praeitie buvau parengusi pranešimą apie studentus ir profesorius iš trečiųjų šalių, kurie atvyksta Europos Sąjungą. Ir aišku, mums reikia e, stengtis užkirsti kelią, kad Europą paliktų pernelyg daug mūsų akademikų e, į, pavyzdžiui, jungtinės valstijas. Taip mes prarastume savo šviesiausius protus. E, komisaras Borgas e, pri, pažadėjo pripaž... užtikrin... E, dėti toliau pastangas tiekiant įgyvendinti nuostatą dėl abipusio e, teismų sprendimų pripažinimo. Tai yra Stokholmo programos dalis ir aš tikiuosi, kad komisijos narys atsižvelgs į tą savo e, pažadą ir jį gyvendins ir ištiesies. Dabar ponas Argentinį. Pone Sargentinį. Ačiū, ponia pirmininkė. Girdėjau, kaip komisija ir taryba išvardėjo įvairiausius projektus pagal Stokholmo programą laisvės saugumo ir teisingumo erdvės gyvendinimo rėmuose. Mes visi galėtume išvardyti tos projektus, tačiau nemanau, kad pažanga galima įvertinti turint galvoje ekonomikos krizę, rinkų krizę. Reikia uh, turėti galvoje visą diskusiją Europoje apie tai, kaip taryboje svarstami žmogų, žmonių, pabėgėlių teisės ir panašiai. Dėl bendrosios e, prieglaušio politikos dirbame seniai, o taryboje solidarumo tarp valstybinių kol kas trūksta. Stokholmo programa buvo patvirtinta iki Lisabono sutarties įsigaliojimo. Na ir ateitie aš nemanau, kad reikėtų rengti tokias didelės programas, reikėtų geriau stengtis patrinti subalansuotus teisės aktus, kurie gerbti, gerbtų pagrindinės laisvės ne tik baudžiamojoje teisėje, bet ir kitur. Ir nereikėtų bandyti rengti didžiulės holistinės programas, kurios po to pasirodo per anksti pasenusios. Nemanau, kad turėtume eiti to keliu, kol tarybos nariai susitars tarpusavėje. Klasikinis e, pavyzdys yra tarpusavio pasitikėjimo klausimas, kai kalbama apie bendradarbiavimą biudžiamosios teisės rytyje, Europos arešto orderis. Reiškia, kad e, žmonės galima E, perduoti vienos, iš vienos šalies kitai, bet tinkamos teisinės pagalbos. Tai yra baisu. E, koks čia gali būti bendradavimas e, nepasitikėjimo atmosferoje? Atrodo, kad ateityje grėsia tarpusavio nepasitikėjimas, taigi mes toliau nenorėsime. Ačiū, ponės Argentinį. Toliau ponas Kerhau, dvi su pusę minutės. Pirmininkė, artėja parlamento kadencijos pabaiga ir pirmosios kadencijos su naujomis galiomis laisvės saugumo ir teisingumo ir srityje buvo sėkmių ir nesėkmių. Mano nuomonė nepasikeitė, mes, aš manau, kad mes turime stengtis daryti mažiau, tačiau geriau. E, geri pavyzdžiai būtų darbas e, kibernetinių nusikaltimų srityje, taip pat e, nelydimų nepilnamečių klausimo sprendimos srityje. Turime būti ambicingi ir realistai. Ir norėčiau paradinti komisiją ir parlamentą, daugiausia dėmesio skirti ten, kur galima kažką prisidėti, kur galima pasiekti aiškumo, o ne daugiau e, sumaišties. Daugiau harmonizavimo ne visada yra geriau. Turint pasitikėjimą, veiksmingumą, e, jeigu komisija būtų nusekli, kurtume sistemą, kur valstybės narės gali turėti skirtingas teisinės sistemas, tačiau E, pasiekti gerą rezultatą. Sunku e, galvoti apie mūsų pažangą Stokholmo programos gyvendinime. Galima pasiekti geriausių rezultatų gerai bendradarbiaudami ir komunikuodami tarp institucijų. O ši reikalinga, reikalingos peržiūros nėra. Todėl norėčiau paprašyti komisijos įvertinti Stokholmo programos sėkmes ir nesėkmes, kad galėtume uh, konstruktyviai galėtume eiti į priekį, bet ne aklai. Ačiū. Ačiū. Ar jūs priimate klausimą iš kolegos Dartmouth? Uh, Ačiū. Pone Kirkopai, ar nemanote, kad Junktinė karalystė turėtų uh, netaikyti Europos arešto orderio kai turės tai padaryti kitais metais, ar ne? Kai turės galimybę kitais metais tai padaryti. Ačiū, Lorde, už labai įdomų klausimą. Junktinė karalystė, žinoma, įvertins savo poziciją dėl įvairių klausimų, skaitant ir Europos arešto orderį, jo naudą ir trūkumus ir poreikį e, jį reformuoti. Manau, kad daug kas šiame parlamente sutiktų, kad reformos yra būtinos, tačiau nepaskaičiavus e, galimo poveikio e, Britanijos ir likusios Europos piliečiams, šiuo metu neįmanoma aiškiai pasakyti, ką galėtume šiuo klausimu padaryti ateityje. Ačiū dabar pusantros minutės kalbės ponas Trantafilydis. Pone pirmininkė, ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Rengiant e, daugiametę laisvės saugumo ir teisingumo erdvės programą neužtenka komisijos pateiktų pasiūlymų ir pritarimo e, iš kitų teisės akto leidėjų pusės. Reikia kokybės kontrolės. Labai svarbu įvertinti, kiek jau pasiekėme turint omenyje įvairius trūkumus, kalbame apie teisingumo ir saugumo aspektus, pavyzdžiui, SWIFT a, srityje. Tačiau, kai kalbame apie esminės teisės ir jų gyvendinimo procedūras, kai, pavyzdžiui, kalbame apie duomenų apsaugą, e, užtikrinant prieigą prie dokumentų ir panašiai, tuomet čia dar turime, susidurime su trūkumais. Ar, ponia komisijos nary, galite mums e, pasakyti, kokios politikos rytis toliau bus plėtojamos pagal šią programą, kad, e, e, pavyzdžiui, būtų užtikrinama tinkama kokybės kontrolė tam tikrų, e, pavyzdžiui, pasienio apsaugos programų ir panašiai. Po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis ir turime kalbėti apie demokratinį legitimumą ir demokratijos principų įgyvendinimą, nes būtent į piliečių lūkesčius ir jų susirūpinimą turime reaguoti. E, pavyzdžiui, e, komisija pateikė pasiūlymą, bendradarbiaudama su taryba dėl euro e, zonos, eurozonoje vykdyti nuveiksmų, visiškai nekreipdama dėmesio į parlamento poziciją. Dėkui. Ačiū dabar kolega Silstra. Er Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, norėčiau paklausti, kas gero yra iš tos Stokholmo programos. Programa leidžia valstybės narėms kontroliuoti sienas, kad būtų galima kontroliuoti nusikaltelius pasienyje. Programa yra susijusi su Europos arešto orderiu ir metų metus žmonės neteisėtai uždaromi užsienio kalėjimuose, o bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose kur valstybės narės turi suverenitetą, jokių būdų nesumažino imigracijos, tiesiog imigrantų skaičius koncentravo kelios e, valstybės narėse. Programa netarnauja piliečiams iškai priešingai. Svarbiausias klausimas yra, ar Stokholmo programa tarnauja piliečiams. Atsakymas yra ne. Stokholmo programa yra nesėkmė reikia ją sustabdyti ir vietoj jos nereikia renkti jokių kitų programų. Ačiū. Ačiū, ponė Zilstra. Toliau ponas Papa Nikolau, trys minutės. Ačiū, pirmininkė. Dėl klausimo, ar mums reikia naujos programos, po Stokholmo programos galiu atsakyti aiškiai. Stokholmo programa E, yra ambicinga ir svarbu ją įgyvendinti. Ir aš sutikčiau su taryba ir komisija dėl to ir na, pabrėžčiau, kad nepakanka sakyti, kad ministrai pasidžiaugia rezultatais ir e, paragino eiti toliau. Reikia daugiau kritikos dėl trūkumo E, dėlsamo gyvendinimo sprendimų, kurie priimta Europos lygmenių. Be jokios abejonės e, šie svarbus teisės aktai pasistumėjo į priekį, mes baigėme dalį darbo ir be jokios abejonės tarp institucinis tarpusavio supratimas, palyginti su, pavyzdžiui, 2008 metais, e, pagerėjo. Lisabonos sutartis pakeitė mūsų visų darbo aplinkybės, mes pamažu taikomės. Praėjusiais metais įvyko svarbių pokyčių ir bendro sprendimo procedūra veikia vis geriau. Tuo pat metu yra trūkomų ir e, kliučių, kurios reikia šalinti. Nesu vis tik nes ar visi supranta, kad reikia bendro sutarimo kovojant su kylančiais iššūkiais. Mums reikia visų trijų institucijų supratimo, reikia subalansuoto e, požiūrio. Tai yra labai svarbu. Reikia, turime saugoti piliečių laisvės, piliečių teisės, e, turime saugoti privatumą, tačiau reikia ir užtikrinti saugumą e, reikia užtikrinti ir prieglaušio prašančių žmonių <clears throat> teisės, tačiau reikia kovoti ir su neteisę migracija. E, mėly kolegos. Europos piliečiai e, šiomis dienomis jaučiasi mažiau saugus negu anksčiau. O dėl to jausmo atsiranda ir ekstremizmo apraiškų įvairiose šalise, netgi tos šalise, kurios e, krize netaip jaučiama. Tai yra iššūkis saugumui, laisvai ir teisingumo erdvai. Tai yra iššūkis mums visiems. Ministrė kalbėjo apie e, solidarumo sąlygą. Mes vis kalbame apie šią solidarumo nuostatą. Pavyzdžiui, kai kalbama apie e, migrantų perkelimą, tačiau e, tai lieka vien tik žodžiais. 2013 metai yra Europos piliečių metais. Tai yra metai skirti piliečiams. Todėl mes turime e, daugiausia dėmesio ir skirti piliečių reikalams, kai kalbame apie laisvę saugumo ir teisingumo erdvę. Ačiū, ponia Papa Nikolau, toliau ponia Gijom, dvi su pusę minutės. Kaip ir e, pagal Tamperė sustarimą ir Hagos programą, Stokholmo programą buvo ambicinga, tačiau peržiūra siūlo, kad yra dėl ko apgalėstauti, nes praėjus trims metams po Lisabonos sutarties įsigalėjimo jaučiame Europos parlamente, kad mes esame tarsi antrarūšiai piliečiai. E, kai arba pagal Maastrichto sutartį buvome konsultacinė institucija. Institucijų požiūris į parlamentą rodo, kad mes neturime pakankamos, pakankamos įtakos tais klausimais, kurie turi įtakos uh, E, piliečiams. Pavyzdžiui, kalbant apie daus saugumo strategiją ar išorės sienų saugumą, turėtume. Matome, kad šie klausimai e, perduoti agentūroms, kur politinė priežiūra yra ribota. Taip pat matome, kad yra problemų kuriant Europos prieglašio sistemą. Atrodo, kad solidarumas E, yra svarbiau, svarbus, kai kalbama apie vidaus politiką tik tai. Ir mes negyvendiname svarbiausių darbų, siekiant svarbiausių tikslų, pavyzdžiui, gyvendinant antidiskriminacinę direktyvą. Komisarė, kolegos, aš taip pat norėčiau daugiau išgirsti apie tai, kad būtų padaryta daugiau didinant Europos institucijų autoritetą. Ačiū. Ačiū, ponia Gijom. Toliau ponas Vačiachovski. Vieną minutę. Jako przedstawiciel Polskiej Partii o nazwie... Ačiū, pirmininkė. Kaip e, Lenkijos e, partijos e, teisė ir teisingumas atstovas, džiaugu kad vienas iš Stokholmo programos prioritetų teisė ir teisingumas. Europoje turime daug teisės, bet nepakankamai teisingumo. Nepriklausomi teismai nėra neklystantis. Tai e, sakau, remdamasis patirtim iš savo šalies taip pat žinodamas ir tai, kas vyksta kitose šalise. Čia kalbu apie tokius stulbinančius atvejus, kai e, vaikai pavagiami iš tėvų. Taigi teismai turi būti nepriklausomi, tačiau tai nereiškia, e, kad jų visiškai turi nekontroliuoti demokratiškai išrinktas parlamentas. Teismai negali tapti valstybė valstybėje. Tai, tai turėtume atkreipti daugiau dėmesio. Dėkuoju. Ačiū ponui Vačiachovskijui. Dabar vieną minutę kalbės kolegė Ernst. Ačiū. Pasakysiu taip. Yra E, tikrai neįtikėtina, ką e, kalba komisija ir taryba čia. Kalbama apie, savo, e, apie jų darbo programos įvertinimą. Nėra jokio esminio, nebuvo įvykdytas joks esminis ir kokybiškas vertinimas. Tai visą tai yra melas. Dėl to E, tai yra neįtikėtina, kad e, tai yra sritis, kurioje, e, žvelgiant į biudžet, ES biudžeto lėšas ir jų panaudojimą, jis tik didėja. Išlaidos daugy, sparčiai auga šiai sričiai. Mm ir inicijuojamas vienas saugumo užtikrimo instrumentas po kito, neįvertinant prieš tai egzistavusių tikslingumo ir e, naudingumo niekam panašu komisijoje ir taryboje nerūpi tai, kad e, išlaidos SIS e, sistemos SIS 2 įgyvendinimui buvo gerokai viršytos, e, nors buvo numatyta visai kita suma, jinai buvo stipriai viršyta. Kalbėtoja nutraukiama ir sutikima žodis pana Irnhauser. Atsiprašau, gaila, kad jūs. E, nutraukėte, ponė Ernst, kadangi tai buvo mano manimu tikrai labai geras pasisakymas. O kalbant apie e, duomenų e, informacijos e, prieinamumą e, tinkamams asmenims, tinkamų laikų, tinkamoje vietoje yra tikrai labai svarbus dalykas. E, ir, e, e, kalbant apie vidaus saugumo užtikrinimą, tai yra vienas iš tų e, sėkmės kriterijų E, kai kalbame apie informacijos valdymą pagal Stokholmo programą. E, vienas iš šios programos tikslų yra ir tos informacijos teikimo e, nuoseklumas, yra įvairios platformos sukurtos, kuriuose yra teikiama ta informacija ir jį analizuojama, mes turime ir atitinkamą strategiją. Tad kreipiuosi į tarybą ir į komisiją klausdamas, kiekgi ta informacijos valdymo strategija jau įgyvendinta, kokių buvo e, įgyvendinimo problemų ir kas jau pasiekta. Būtų puiku, jeigu jūs galėtumėte apie tai pakalbėti. Išsameu dėkoju. Ačiū kolegai Ehrenhauseriu. Dabar e, Pone Erns, ko gero dėkos Jums už Jūsų palankų jos pasisakymo vertinimą, tačiau mano užduotis dėja yra sažiningai paskirstyti visiems skirtą laiką. Dabar suteikiu žodį poniai Angelylį, dvi minutės. Prezidentė. Ačiū pirmininkė. Stokholmo programa. Tai, es, tai esminė strategija, kuri turi pasiekti konkrečių rezultatų Europos laisvės saugumo teisingumo erdvėje, kuri tarnauja piliečiams. Dešimtaisiais buvo patvirtintas veiksmų planas. Jo programa buvo labai ambicinga, tikslas buvo apsaugoti vertybės, kiek tai įmanoma, ginti E, solidarumą, lygybę, žmonių orumą. Buvo siekiama susitelkti į tai, kas rūpi piliečiams jų e, kasdienybei. Ir apibendrinant, turbūt galima pasakyti, kad rezultatai yra teikiami. Pavyzdžiui, Europos apsaugos orderio direktyva Tai yra labai pažangus instrumentas, kalbant apie juo numatomą apsaugą, numatomą aukų apsaugą. Taip pat numatomos priemonės nepilnamečiam apsaugoti ES, tai būtų direktyva skirta kovai su vaikų pornografija internete. Aš buvau pranešėję tuo klausimu. Na, žinoma, dar daug ką reikia nuveikti ir būtų labai vertinga atlikti vertinimą, kad galėtumėm įvertinti, su kokiais sunkumais buvo susidurta įgyvenant veiksmų planą kad galėtumėm planą koreguoti ir pradėti naują etapą, kad užtikrintumėm, kad visose E, valstybėse narėse, rengiant strategijas būtų masama panašiai. Ačiū ponai Angelilį, dabar pusantros minutės, ponė Gens. Ačiū pirmininkė. Lisabonos sutartis e, atnešė labai daug pokyčių sprendimo prieimimo e, srityje. Tačiau praktiškai ne viskas taip sklandu. Pavyzdžiui, kalbant apie gyvendimą, ne visada matome tarybos ryštą. Vienas iš pavyzdžių būtų toks, kad sprendimų prieimimas pribuotas yra tarp vyriausybinių lygmenių, Romai susiduria su problemom, LGBT asmenys susiduria su problemom, nepripažįstami jų dokumentai, horizontalų sprendimų prieimimas taip pat ribotas, nors aišku, tai galėtų būti labai svarbu, kuriant laisvę saugumo teisingumo erdvę. Pagrindinės demokratijos vertybės reikalauja netidėliotinai imtis veiksmų, kad galėtumėm apsaugoti pagrindinės ES vertybės. Mums reikia kur kas daugiau ryšto iš valstybių narių. Ir komisijos reikia, kad būtų duotas atsakas bet kokioms, bet, kok, bet kokiems bandymams sugriauti bendras europinės vertybės. Dėkui. Ačiū, dabar minutę kalbės kolega Veržia. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Diskusijos leidžia mums įvertinti Stokholmo programą. Buvau viena tų piliečių, kuri balsavo už Maastrichto sutartį, kuri mane, kad e, tai bus esminės žingsnis į priekį, kalbant apie e, teisingumą, e, saugumą. Ir 10-metį pažangos buvo nemažai, bet po 2000-ųjų viskas pasikeitė. Saugumas tapo viršesnis negu žmogaus teisės. Kai kas mano, kad e, su pagrindinių teisų hartyje daug kas pasi, pasikeitė. Žinoma, komisijos e, planas suteikė vilties, tačiau daug iniciatyvų užstringa e, taryba Europos prieglapšio teisės vienas pavyzdžių, pavyzdžiui, pabėgėlių, migrantų padėtis, kurie nori atvykti į ES, Romų padėtis. teisingumas nėra visiems vienodas ES, kalbant apie pažeidžiamas grupės. Tad iš tiesų reikia daug ką pakeisti ES, kad žmonės vėl galėtų tikėti Europinę svajonę. Ačiū ponė Veržė, dabar dviem minutėm ponė Maconė. Ačiū pirmininkė. Laikotarpiu, kai Europos Sąjunga įklimpusi į ekonominę krizę. Reikia netidėliotino atsako e, skirto kenčiantiem piliečiam, reikia e, iš naujo įgyvendinti reintegracijos e, procesą, reikia stiprinti piliečių įtraukimą. Bet pilietinės sąjungos nesukursime, jeigu neužtikrinsime Europos piliečiams galimybėms turėti teisės ir pareigas. Jei kiekvienam piliečiui neužtikrinsime vienodo apsaugos ligmens, jei neužtikrinsime tinkamos teisinės apsaugos piliečiams nieko nebus. Žinau, kad daug komisija dirba, aktyviai dirbau su komisijos nare Reding ir šį vakar buvo džiugu e, išgirsti tikinančią komisaro Bordžio e, kalbą. Apie daugą kalbame, bėda ta, kad ne viskas įgyvendinama ir e, dar labai toli esame nuo tikslo. Dirbu peticijų komitete, tad palaikau labai glaudų ryšį su piliečiais kiekvieną dieną. Ir man teko laimę matyti, kas vyksta. Bendraudami su piliečiais matome, kaip ES suvokiamos teisės. Ir iš ties dar esame labai toli nuo Europos laisvės saugumo teisingumo ir vės sukūrimo pateiksiu Jums vieną pavyzdį apie teisės. Poros iš kelių valstybių narių negali pasinaudoti savo kaip tėvų teisėm dėl keistų nacionalinių režimų. Yra žmonių, kuriems taikos, taikomos skirtingos nuostatos dėl e, leidimų trans, transporto, nei e, universiteto absolventai, nei darbuotojai neturi tų pačių e, teisių, pavyzdžiui, negali kartu su savim nusivežti, tarkim, su socialiniu išmoku ir, ir panašiai. Pone Regner, ačiū, pone ministrė, pone komisarė. Veiksmų planas įgyvendinti, siekiant įgyvendinti Stokholmo programą yra esminis. Jau jūs minėjote, kad Bruselis vienas jau yra e, baigtas, baigtas reglamentas, yra ir kiti, e, kito, kiti teisės aktų paketai, kurie buvo arba jau parengti ir patvirtinti, arba jie yra e, tvirtinami. Ir reikia pasakyti, kad uh, Mums e, ši programa e, yra e, tam tikras sėkmės istorija, tačiau vis dėlto yra aspektų, kurie, kuriuos dar reikia apsvarstyti ir išspręsti. Pavyzdžiui, diskriminavimo E, direktyva, kuri įeina į Stokholmo programą. Tai yra, jie siekiama kovoti su rasizmu, su, e, e, su bet, kokių, bet, bet, kokios, bet kokių formų diskriminacija. Kita labai svarbi tema, kurią minėjo ir kolegė Berlinger, Tai yra konkrečių priemonių įgyvendinimas. Piliečiai dažnai net nežino, kokios yra jų teisės. Yra įvairių iniciatyvų susijusių su baudžiamosiomis procedūromis, su, su siekiu apginti e, aukų teisės. Visą tai turi žinoti mūsų piliečiai. Dėl to man būtų įdomu sužinoti, ką komisija daro, kad būtų pagerintas e, piliečių informavimas. Ir paskutinis dalykas, tai yra dialogas su pilietinė visuomenė. Kas yra e, numatyta? E, kaip, pavyzdžiui, e, yra pasirenkami e, ir įtraukiami į dialogą pilietinės visuomenės atstovai? Dėkoju. Ačiū, dabar dvi minutės kalbės ponas Dijas Demera. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi Stokholmo programa ir veiksmų planas dar nebuvo peržiūrėti, norėčiau pateikti tris klausimus. Uh, E, dėl dar nepasiektų tikslų, pavyzdžiui, kova su terorizmu ir e, sunkiais nusikaltimais. Pavyzdžiui, 75 straipsnis, ES veikimo sutarties straipsnis, dar nebuvo pakankamai išplėtotas ir tinkamai įgyvendinamas. E, kalbant apie, pavyzdžiui, ES naudojamas vidinius teroristinių organizacijų sąrašus taip pat e, iniciatyvos dėl teis, teisėkuros iniciatyvos dėl teisinės sistemos e, e, stebės, teror, terorizmo finansavimo stebėsinos sistemos kūrimo. Taip pat, pavyzdžiui, reikia prisiminti ir duomen, keleivių E, lėktuvų keliaivių duomenų perdavimo e, klausimą ir to teisės akto e, nepasiekto sutarimo dėl teisės akto. Ir reikia taip pat priminti, kad nebuvo sutarta dėl teisinės, teisėkuros sistemos tarp institucinėse dėrybose įgyvendinimo ir teisės aktų e, kūrimo ir prieimimo procedūros yra stipriai apsunkinamos. Pavyzdžiui, 539 reglamentas e, kova su e, euroklastojimu arba Šengeno įvertinimo nuostatos arba sutariama labai greitai tarpusavyje, priimant tarp institucinį sustarimą, arba Priešingų atveju mes netinkamai ne, nevykdysime savo teisėkuros užduočių. O juk būtent tokios užduotis mums yra skirt, priskirtos pagal Lisabono sutartį. Dėkui. Ponas Morais. Uh, šiandien klausydėmėsi kalbų mes uh, pasimokome dėl Stokholmo programos, kad uh, pavyzdžiui vakar per diskusiją, kai buvo kalbama apie prieglopščio ieškotojų apgyvendinimą, sužinojame, kad turint bendrai spaudimą, papildomas galias, kurias turime, Stokholmo programa rodo, kad yra tikras disbalansas tarp tarybos, jų inercijos ir parlamento norų ir siekių bei komisijos kažką padaryti. Matome ne pirmą kartą, tai yra bendras vardiklis ir daug e, dokumentų, kurie yra E, svarstomi ir kiek yra problemų juos gyvendinant. Akivaizdu, vakar, kai tik tai septynios valstybės narės parodė, kad jos e, buvo pasirengusios spręsti kritiškus atvejus susijusius su prieglopšiu, o kai kai kuriuose valstybės narėse našta yra per didelė, kai kurios valstybės narės pasirengusios priimti pabėgėlius, tačiau pasiūlymo ant stalo neturime. Taigi, tai yra problema, kuri e, susijusius daugeliu problemų, su daugeliu klausimų. Nereiškia, kad mes nepasakėme pažangos. Mes pasakėme pažangos, e, kalbant apie e, nusikaltimų aukas, baigėme rengti bendrąją prieglapščios sistemą ir reikia pripažinti šią pažangą. Pagal Stohomo programą reikia suprasti, kad su esamomis priemonėmis mes galime spręsti sunkias problemas, pavyzdžiui, kova su nelegalia migracija. Tačiau išlikusių dokumentų galima spręsti, kad sprendžiame dabar pačius sudėtingiausius klausimus. Aišku, bus sunku, tačiau reikia pripažinti, kad pažanga pasiekta. Taip pat turime siekti pažangos proceso teisėje, duomenų apsaugos ir kitose srityse. Taigi, atliekant peržiūrą, reikia būti sažiningiems patiems savo. Ačiū. Toliau panas Jekolino Salvatorė. Ačiū pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad Stokholmo programa po jos patvirtinimo prieš trejus metus yra tokia priemonė, kuri iš tikrųjų rezultatų nedavė. Kolegos jau čia minėjo iš tikrųjų ir komisijos narys e, įžangoje aiškiai tai pasakė. Aišku, kad jis kalbėjo palankiai apie programą, kalbėjo šiandieną ir piliečių civilinių teisų plėtojimą ir taip toliau. E, gerai matyti, kad policijos bendradarbiavimas kovojant su nusikaltimais gerėja, ar tam, pavyzdžiui, su kitais e, tarpvalstybiniais nusikaltimais, kaip pinigų plovimas, labai svarbu saugoti taip pat ir imigrantus, ir, ir tuos, kurie buvo apkaltinti ir padarė nusikaltimą. Visą tai gerai. Tačiau ne, kai kurie dalykai, kuriuos mes norėtume e, įgyvendinti, e, nėra įgyvendinime. Teisė yra teisė, teisė yra teisė, teisingumas yra teisė ir teisė E, reikia kovoti šios gyvenimą. Pavyzdžiui, kalbam, jeigu kalbėsime apie kalėjimą, čia susidurime su teisė ir pareiga problema. Yra ta, kad uh, e, kalintųjų skaičius yra labai didelis, jų yra per daug kalėjimuose. Uh, ir nieko čia labai uh, gero neįmanoma padaryti. Dabar mes kalbame apie naują finansinę perspektyvą, nes iš tiesų tik tai turint finansinius atitinkamus išteklius mes galėtume kalbėti apie programą, kuri pakeistų Stokholmo programą. Aš tai baigsiu, ponė pirmininkė. 16 procentų e, papildomai lėšų reikia skirti. Dėkoju toliau kolega Weidenholzer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Stokholmo programa iš tiesų yra svarbus akmuo ES saugumo architektūroje. Bet dėja šiam, šiam klausimui ne, neskiriamas pakankamas dėmesys nei, politikų, nei politikoje, nei visuomeninėme gyvenime. E, ir dažnai mes e, kalbam, gyvename pagal tariamo saugumo e, principą. E, taip pat mes turime nepamiršti nekaltumo prezumcijos, turime jos laikytis ir e, nediskriminuoti įkalintųjų. Taip pat turėtume į įvertinti teisės aktą, kurį patvirtino 2009 metais Europos parlamentas. Turime e, kovoti su įvairiomis diskriminavimo ir homofobijos formomis. E, E, čia reikia taip pat taikyti taip pat ir e, neteisė kūrinės e, priemonės. Ir mes dar laukiame, kad taryba patvirtintų pateiktą direktyvą. Gerbiamas kolega, ar e, gali ponas Ehrenhauser užduoti Jums klausimą? Gerbiamas kolega Weidenholzer. E, yra e, toks posakis, kad laisvė yra susijusi su saugumu. Ar jums atrodo, kad ES, kur, kurdama laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę, pasiekė pusiausviros tarp laisvės ir saugumo? E, šitą klausimą būtų galima labai ilgai aptarinėti. Man atrodo, kad šiuo metu mes neradome tos pusiausviros ir kad mes vis e, labiau judame link to tariamo saugumo, e, kai yra apribojama laisvė. Dėkoju, dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų e, procedūrą. Pirmoji pasakys ponė Bazesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, yra pasiekta e, pažangos e, įgyvendinant Stokholmo programos veiksmų planą, tačiau mes šiek tiek vėluojame. Aš galvoju, kad reiktų kalbėti apie tos Stokholmo programos politinius prioritetus, tai yra Šengeno erdvės išplėtimo. Ir reikėtų e, E, kad visos valstybės, kurios atitinka Šengeno e, teisiną, e, turėtų galimybę atsisakyti sienų kontrolės. Kol Kol kas mes žinome, kad Bulgarija ir Rumunija jau seniai atitinka Šengeno kriterijus ir tą patvirtino tiek komisija, tiek Europos parlamentas. E, jeigu mes norime, kad Stokholmo programa būtų sėkminga, tai vienas iš politinių prioritetų Šengeno e, erdvės išplėtimas turėtų būti įgyvendintas. Tikiuosi, kad tai atsitiks dar iki šių metų pabaigos. Dėkoju, matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl suteiksiu žodį komisarui Borg. Much, think... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju garbiems nariams, kurie diskutavo šiuose diskusijose, įdomiose diskusijose. Ir kadangi 14 metų buvau vidaus reikalų ministras, tai jaučiausi labai puikiai ir patogiai šiuose diskusijose, kadangi supratau parlamento narių susirūpinimą Ir žinoma, vyriausybės privalo valdyti, jos turi tokią atsakomybę valdyti, turi klausyti viešosios nuomonės, tačiau žinoma, taip pat privalo ir tikrinti tam tikrus dalykus. Ir komisija būtent ir tikrina tai, ką daro valstybės narės, kaip jos įgyventina e, bendrąją teisės įgyti ir kaip jos įgyvendina Šengeno teisinę įgyti. Taigi čia jau grįžtu prie savo įžanginių pastabų ir sakau, jog Šengenas yra pasiekimas, O tai nereiškia, jog nėra jokių problemų vis dėlto. Ir čia atsakau ponui Guerrero Salom, kuris sakė, jog žinoma kyla sunkumų vykstant iš e, kitos ES dalies į Jungtinę karalystę. Na, žinoma, Jungtinė karalystė nėra Šengeno dalis, o sutartyse yra nustatytos tam tikros teisės, jų turi tokią teisę to nedaryti, taigi vyksta patikrinimas prie sienos su Jungtinė karalystė. Bet uh, Kartais girdėdavau apie skundus iš piliečių, to šalies, kurią geriausiai pažįstu, dėl to, kad žmonėms, žmonės yra neįleidžiami į šalį, jeigu nepateikia paso, o tai prieštarauja aki. Ir reikia būti labai atidiems dėl to, kad nebūtų piknaudžiaujama Šengeno teisinė gytimi. Tai reiškia, kad vokčiomis už akių yra naikinama tai, ką mes pasiekėme, nustatant sienas, sienas ir vykdant sisteminius patikrinimus, o ne atsitiktinius patikrinimus, kaip kad mes nustatėme. Tačiau komisija reguliariai stebi padėtį ir teikia ataskaitas apie tai, kaip yra įgyventinama Šengeno teisinė įgytis. Pastebiu, kad keletas narių kalbėjo apie Europos arešto orderį. Žinoma, jie tai darė skirtingai, kai kurie teigė, jog jis yra taikomas neteisingai, neteisėtai prieš piliečius, kiti sakė, jog jis nėra pakankamai taikomas. Žinoma, pati Europos arešto orderio idėja remiasi ta premisa, ta presumpcija, kad mūsų taisyklės susijusios su teisės valstybės principų yra panašios, tokios panašios, nors ir neidentiškos, jog reikėtų nustatyti supaprastintą ekstradicijos būdą. Ir tai jau nutiko su Europos e, arešto orderiu. Mes turėjome Europos tarybos tokį sprendimą. Taigi dabar Europos Sąjungoje, jeigu mes pasitikime savo piliečiais, jeigu pasitikime vienas kitu tiek daug, Tai vien išduodant Europos arešto orderį turėtume jau išsiųsti tą asmenį į kitą šalį, Europos Sąjungos viduje. Ir prisimenu nuo tada tą dieną, kuomet Jungtinėje karalystėje kilo kontroversija dėl Europos arešto orderio ir Britanijos pozicijai pavyko sugražinti į Jungtinę karalystę mokytoją, E, kuris keliavo su vienu iš savo moksleivių į Prancūziją, lydėjo vieną iš savo savo mokinių į Prancūziją ir vėliau jie buvo gražinti. Taigi žinoma, kad e, tokiu arešto orderiu galima piknaudžiauti abiejomis kryptimis. Pavyzdžiui, kažkas gali piknaudžiauti dėl to, jog jis yra išsiunčiamas į kitą valstybę narį, narį ir vėliau ten pasilikti ir būna, pavyzdžiui, atsisakoma pasinaudoti tokia supaprastinta procedūra, ekstradicijos procedūra, arba kartais Europos arešto orderis yra naudojamas aplaidžių būdų. Na, žinoma, tai yra ekstremalūs kraštutiniai atvejai, tačiau apskritai Europos arešto orderis, orderis įnešė pasikeitimų ir padėjo užtikrinti teisės, laisvės ir teisingumo erdvę. Aš prisimenu gerbiama, gerbiama Manzonį ir jos įsipareigojimą rūpintis piliečių teisėmis. Ir, žinoma, būdama peticijų komiteto pirmininkė, ji yra puikioje padėtyje ir žino, kas yra Europos piliečių pagrindiniai, pagrindiniai susirūpinimą keliantis dalykai. Tačiau, kalbant apie Stokholmo programą ir mūsų pasiekimus, laisvės, teisingumo ir saugumo erdvę Europos Sąjungoje, mes turėtume lyginti ne su tuo, ką turėtume pasiekti utopinė prasme, bet turėtume kalbėti apie tai, nuo ko pradėjome, ką pasiekėme. Prieš ketverius metus aš buvau e, teisės ir vidaus reikalų ministrų taryboje ir kiekviena valstybė narė, ar tai būtų Vokietija, Malta ar kitą valstybę. E, kalbant apie teisės ir vidaus reikalų klausimus, viskas buvo skirtinga. O dabar po Lisabono sutarties visą tai ne tik buvo pakeista, bet yra du e, vienodi teisė kūriniai organai ir norėčiau pabrėžti, jie yra lygia verčiai. Ir aš tikrai džiaugiuosi ir žaviuosi pono Morajas požiūriu, kuris sakė, jog Europos komisija e, tiesiog labai energingai veikia, teikdama teisės aktų projektus ir tai yra tik tai natūralu. Aš praleidau 16 metų, būdamas vyriausybės ministras. Tai visiškai natūralu, kad vyriausybės e, paprastai elgesi šiek tiek konservatyviau negu kad parlamentai, nors jie turi ir tiesioginę atsakomybę valdyti Tai nėra paprastas dalykas šiais laikais. Žinoma, parlamentarų taip pat nėra taip lengva būti ir čia yra tam tikra atsakomybė e, taip pat būti ir parlamento nariu. Na, bet e, šis darbas vyksta dviejomis kryptimis ir Tai yra kompromisas, kurį ponas Barosas mėgsta vadinti federacija, na, suverenių valstybių konfederacija. Ir tai yra tam tikras prieštaravimas, kaipgi gali būti konfederacija ir suverenios valstybės. Bet tai yra realybė. Mes netapome federacija, tačiau tuo pat metu mes esame daug daugiau negu kad tik tai suverenių valstybių organizacija judanti tobulesnės sąjungos link. Taigi, atsakydamas gerbiamam Mansonį, E, kodėlgi mes neturime energijos e, stumti darbo tokia pirmyn ir ar iš tikrųjų turime tą bendrą sritį. Na, iš tikrųjų mes norėtume tai padaryti ir manau, jog buvo žengiami didžiuliai žingsniai pirmin. Ir tai buvo daroma labai konkrečių būdų, ne akademinių būdų, labai konkrečiai. Tačiau tai nereiškia, e, jog kartas nuo karto neiškyla tam tikrų sunkumų arba kyla tam tikrų kliūčių, kurios yra nacionalinio pobūdžio, e, kurias turėtų išspręsti komisija ir taip pat turėtų imtis e, netidėliotinų veiksmų. Ir čia prisimenu pastabas tų, kurie kėlė klausimą dėl to, kiek solidarumo yra, kalbant apie imigraciją. Žinoma, valstybės esančios periferijoje, ypač pietuose, skundžiasi dėl to, kad nėra pakankamai veikiama, kalbant apie tarp europinį ginamų asmenų e, judėjimą. Tų asmenų, kurie patenka į periferiją ir tos periferijoje esančios šalis susiduria su per didelę naštą, kalbant apie pabėgėlius ir prieklaučio prašytojus. Na, žinoma, toms periferijoje esančioms šalims nėra uždedama prievolė vien tik tai joms vienoms tai tvarkytis, taip tvarkytis. Ir netgi jei kas nors norėtų turėti tokią privalomą naštos pasidalymo sistemą, tai prieštarautų e, mūsų e, gyvavimui. Ir netgi jei ir būtų tokia, toks dalymasis našta, pačios valstybės narės turėtų dėl to susitarti. Ir čia prisimenu komisijos narę Maelstrom, e, kuri susidūrė su sunkumais, e, siekdama didesnio solidarumo, tačiau tuo pat metu ji nesulaukė pilnos valstybių narių paramos. Ir valstybės narės nemanė, jog tai yra būtinai visą Europą apimanti problema. Yra ir keletas kitų pastebėjimų, kuriuos norėčiau paminėti ypač e, kalbėdamas apie pono Zievką e, pastabas. Visiškai sutinku su juo, kad teisinis mokymas yra labai svarbus dalykas. Būtina užtikrinti, kad e, būtų atitinkama kompetencija teisės srityje ir kad teisė būtų taikoma. Mes manome, kad per tokį mokymų metodą galėsime užtikrinti, kad bus sutariama dėl teisės nuostatų tiek Bruselėje, tiek Strasbūrė ir kad tai netaptų negyva raide. Kalbant apie šiandieną, aš jau atsakiau į klausimą, iškeltus klausimus, o kalbant apie pono Heizerio klausimą, norėčiau jam pasakyti, kad komisija e, pasiūlė naują teisinę teisinį pagrindą Europolui, siekiant patobulinti Europolo e, funkcionavimą būtent, kad Europolas taptų veiksmingesnis, keičiantis informaciją tarp policijos atsakingų institucijų ir antra, didinant parlamento priežiūrą, atitinkant e, Lisabonos sutarties nuostatas dėl Europolo. Ir žinoma, kad e, padedant parlamentui e, įvairiose srityse, įskaitant ir laisvės ir teisės srityje, Mm, buvo pasiekta kompromisų, buvo pakeistos atitinkamos teisės nuostatos, taigi parlamentas tikrai neturėtų ignoruoti tarybos, o taryba taip pat neturėtų ignoruoti parlamento. Ir per šios du e, bendrus e, teisėkūros organus mes galėsime užtikrinti, kad e, Europos Sąjungoje bus atitinkami teisės aktai. Ačiū. Sah, herzlichen Dank. Nuoširdžiai dėkoju, o dabar suteiksiu žodį tarybos pirmininkiai poniai Creighton. Labai ačiū pirmininkė, gerbėmi nariai, komisijos nariai. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Ji tikrai, mano nuomonė, labai naudinga, labai daug informacijos suteikė mums. Uh, diskusiją apie Stokholmo programą. Kaip aš sakiau pradžioje, ši programa yra nepaprastai plati ir labai e, daug ką apima savo mastu, tai yra susiję, klausimai susijęs su prieglopšių teisingumu, vidaus e, saugumu, išorės santykiais. E, daug narių minėjo, kad Stokholmo programa ir visi jos aspektai, elementai yra susijęs su Europos piliečių gyvenimu vienu ar kitu būdu, kadangi e, ji padeda, e, padeda apibriežti e, darbus visus teisingumo vidaus reikalų srityje. Aš visiškai sutinku su savo draugu, komisijos nariu ponu Boržu. Mes turime vertinti savo padėtį. Aišku, mes visi galbūt siekėme utopinių dalykų, e, optimalaus rezultato, tačiau galvojant apie programos vertinimą, daugiametį įvairialypį pobūdį jos galime sąžingai pasakyti, kad tikrai daug jau ką pasiekėme. Dabar norėčiau paminėti kelis konkrečius klausimus iškeltus narių. Ponas Berlingeris, e, Lopes Aguilar e, ir Kazinė kalbėjo, klausė apie praktinę naudą, poveikį ir rezultatus šios programos. Tikrai ilgas sąrašas tų dalykų yra, kaip pagalvojame, bet manau, kad rezultatus atspindi ir teisės aktai, kurie yra pateikti visose teisingumo vidaus reikalų srityse. Mūsų bendras tikslas yra ES piliečių apsauga visuose jų gyvenimo aspektuose. Ponas Gureros Salom minėjo tai, kad reikia akcentuoti vertybės. Manau, kad kai kalbame apie vertybės, turime galvoti apie Europos vertybės pirmiausia. Ir e, tai yra susijęs su Stoholmo programos esmė. Pone Vikstrom kalbė apie tai, kaip svarbu yra gyventinti perkelimo programas e, bendros e, Europos Sąjungos perkelimo programos, patvirtintos pernai kovo parlamento ir tarybos, e, norima užtikrinti koordinuotus veiksmus, siekiant apsaugoti tuos, kuriems reikia apsaugos, taigi pasiekta pažangos šiuo labai svarbiu klausimu. Ponas Kirchhoffas kalbėjo apie problemas, kurias kelia e, nelydimi nepilnamečiai, tai tikrai labai aktualus klausimas, kuriam reikia dėmesio. 2010 m. gegužė komisija pateikė veiksmų planą 2010-2014 metams. Ir e, šis veiksmų planas, jo gyvendinimas buvo vertintas praeitą rugsėjį, ataskaita parengta, e, siekiama ir toliau šias, šią problemą E, sėkmingai spręsti. Ponas Papanopal e, kalbėjo apie teisėkuros procedūras po Lisabonos sutarties. Aš manau, kad e, procesas labai patobulėjo po to, kai plačiau pritaikyta bendro sprendimo procedūra ir komisija taip pat tai akcentuoja. Parlamento įtraukimas praturtina procesą ir komisija bei taryba taip pat uh, Mm, dirba remdamasi savo priemonėmis ir tai e, e, sukuria neblogą rezultatą, bet aišku, dar reikia daug ką padaryti. Ryšiai, bendradarbiavimas tarp trijų institucijų. Mano nuomonė šioje srityje visuomet galima ką nors dar patobulinti, bet tai nėra, neapsiribuoja tik tai teisingumo ir vidaus reikalų sritimi. Kiti nariai klausė apie informacijos valdymo strategiją. Komisijos dokumentas uh, dėl Europos informacijos keitimosi modelių buvo paskelbtas e, gruodį. E, kalbam apie, e, jos tikslas įvertinti dabartinius tarptautinius informacijos mainus. Komisijos išvados yra labai atidžiai nagrinėjamos taryboje šiuo metu ir mes e, pateiksime savo išvadas. Ponas Dėsdėmė yra minėjo direktyvą dėl turto išaldymo ir konfiskavimo. Jis kalbėjo apie tai, kad trūksta pažangos. Manau, jog galiu pasakyti džiugiai, kad pirmosios trišalės dėrybos su parlamentu numatytos gegužės 28 dienai, po to, kai Libė komitetas neseniai balsavo dėl šio klausimo, taigi manau, kad e, yra pažanga ir tikiuosi, kad jūs taip pat pamatysite, jog mes per pastarosius keletą mėnesių dirbame labai, dirbome labai e, rimtai, kad galėtume e, tiek šiuo klausimu, tiek kitais aspektais Stokholmo programos pažengti į priekį. Pati programa užtikrina kad e, klausimai, kurie m, svarbus tolesniai plėtoti ir uh, E, vidaus teisingumo sričiai nuolatos išlieka mūsų dėmesio centre. Ir matau, kad Stokholmo programa yra tuo naudinga. Mes į tuos klausimus visą laiką išlaikome darbo tvarkėje, galvojame apie tai, kokiu dar reikia reformų. Užtikrintas iš tikrųjų yra testinumas, pirmininkaujant įvairioms valstybės narėms, e, turime aiškę darbo programą ir dirbame kartu su parlamentu, komisija, perdodame darbus e, viena pirmininkaujant iš šalis kitai ir toks nuoseklus požiūris e, paprastai būna labai naudingas. Bendrai laisvės saugumo teisingumo erdvė mes joje, čia srityje dirbame labai sunkiai labai daug užsitikrinome tam tikrų rezultatų ir iš tikrųjų yra nemažai jau naudos. Ir kaip sakiau, darbo programa yra labai naudingas dalykas užtikrinant testinumą. Dėl likusio laikotarpio mūsų pirmininkavimo mes ir toliau dirbsime labai atsakingai, kad toliau įgyventume Stoholmo programą ir tikiuosi, kad mūsų institucijos tarpusavėje puikiai bendradarbiaus e, ir laiku sustars dėl tam tikrų priemonių, kurios užtikrins, kad prisidėsime prie tokios ES sukūrimų, kurios nori mūsų piliečiai. Ir e, mūsų pirmininkavimui artėjant e, link pabaigos galima pasakyti, kad mes dirbome iki pat paskutinės minutės mes perduosime Lietuvai savo darbus, kuri e, juos prates. Ir e, mes pasinaudosime tuo pagreičiu, kurį užsitikiname bendradarbiautami su jumis per keletą paskutinių mėnesių. Norėčiau padėkoti jums, dėkoju pirmininkė už tai, kad suteikėte galimybę dalyvauti šiuose diskusijose ir dėkoju komisijos nariui. Dėkoju, ponė tarybos pirmininkė, jums už tai, kad jūs Šiandien visą dieną mus lydėjote ir e, atstovavote e, tarybos vėliavą. Taigi baigiame diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto ir keliaukime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra komisijos pareiškimas dėl paveldimo turto mokesčio klausimo sprendimo prieimus reglamentą dėl paveldėjimo. Norėčiau suteikti